ir puiku, kad jūs tam pritarėte. Norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo šioje iniciatyvoje. Labai jums ačiū. Kačmarek. Dėkojame Kačmarekui. Toliau rašytinė deklaracija 0010-2012, tai yra namudinių būdų pagamintų ledų Europinė diena. Silvestris, De Castro, Mölzer, Ortis Vilela ir Stadler pateikė deklaraciją Po ją pasirašė mm, parlamento narių dauguma pagal 123 reglamento taisyklę. Deklaracija yra perduodama nurodytam adresatui, nurodant visus pasirašysiuosius protokole ir taip pat yra paskelbiamas kaip priimtas tekstas per posėdį. Šią progą suteikiamas žodis Silvestris. Ieškome jo, kuris jisai sėdi. Pone Silvestri, žodis suteikiamas jums. Di questa dichiarazione scritta il Parlamento ha istituito la giornata e Ačiū, ponė pirmininkė. Mes švenčiame e, kovo 24 dieną Europos dieną ir tikrai norėčiau padėkoti visiems, kurie paremėte šią rezoliuciją. E, ponas Skančiana taip pat išreiškė savo paramą. E, ir buvo galima netgi dalyvauti ledų degustacijoje Europos parlamente. Dėkojame taip pat ir Europos ledų gamintojų asociacijai, kurie atkeliavo į Strasbūrą, kad padėtų įgyvendinti šią dieną. Tai tikrai galės suteikti postumį Europos ledams. Tai yra gaminys, kuris pagamintas iš šviežių produktų, gaminamas vietoje ir labai svarbus aplinkosaugai. Dėkuoju visiems, kurie pasirašėte deklaraciją. Dėkojame Jums. Kągi, ponios ir ponai, dabar einame prie balsavimo. Skelbiu, kad bus balsuojama dėl tain pranešimo. Tai yra protokolas dėl ES teisingumo teismo statuto keitimo ir dėl pirmosios e, dalies priedo, pirmojo priedo. Kolega Tain,